šiandienos posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra Komisijos pirmininko pavaduotojos ir sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Venezueloje. Prašysiu komisijos nario šiemetos įžangos. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Naujienos iš Venezuelos tebe kelia susirūpinimą dėl e, rimtų smurto įvykių, e, kurių apstu pastarosiomis savaitėmis. Pranešama apie bent 13 e, mirčių ir šimtus sužeistų žmonių. Vyriausioji įgaliotinė Kesai Ashton jau paskelbė du pareiškimus, kuriais aiškiai pasakyta, kad smerkiame bet kokį smurtą, jo protrukius. Amerikos žmogaus teisų teismas praneša apie neproporcingą jėgos panaudojimą, o jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiojo komisaro pareiškimuose kalbama apie demonstrantus, jų e, smurtą. E, tas smurtas turi e, liautis nedelsiant. Valdžios institucijos turi palaikyti viešąją tvarką ir prezidento Manduros pranešime taip pat kalbama apie tai, kad vyriausybė ne nerems to smurto, jis merks ir reikėtų pabrėžti, kad vien tik skelbiant tokius pareiškimus, kuriais remiama viena ar kita e, pusė, gali tik paumėti konfliktas. Latino Amerikos e, ir Karibų jūros baseino šalis e, yra, e, yra ES partnerės. Taigi Venezuela ir kitos regiono šalis e, neseniai dar kartą įtvirtino savo įsipareigojimą paisyti žmogaus teisių ir kitų vertybių. E, mūsų neramina e, studentų ir kitų asmenų sulaikymai. Tarp tų asmenų yra ir liaudės partijos vadovas. Taip pat yra pranešama, kad nėra jokio pagrindo sulaikyti šiuos asmenis. Žmogaus teisų e, vyriausiasis e, įgaliotinis ragina užtikrinti, kad e, būtų vykdomas nešališkas tyrimas dėl tų asmenų sulaikymų ir jeigu nėra pagrindo jų sulaikyti, kad jie būtų paleisti į laisvę. Visi turi teisę į teisę taikiai e, reikšti savo nuomonę ir ši teisė yra esminė. Demonstracijos Venezueloje prasidėjo prieš dvi savaitės, kai studentai pasiskundė dėl e, didelio nusikalstamumo lygio ir saugumo stokos universitetuose. Šimtai kitų Venezuelos gyventojų prisijungia prie studentų ir demonstruoja prieš didelę infliaciją, pagrindinių prekių e, stoką ir Karako e, gatvėse vyksta demonstracijos, bet niekas neturėtų būti sulaikomas už tai, kad naudojasi savo žodžio laisvę žurnalistai e, ir kiti transliuotojai e, turi turėti teisę laisvai versti savo profesiją. Būtina užtikrinti, kad nebūtų e, savo nuožiūra taikomo, taikoma cenzūra. Yra blokuojami vairūs televizijos kanalai Venezueloje, netransliuojami užsienio televizijos kanalai Piliečiams ir politikams turi būti leidžiama laisvai reikšti savo nuomonę žiniasklaidoje. Venezuela susiduria su labai dideliais sunkumais, ekonominiais sunkumais, e, didelė infliacija, 56 procentai rekordiniai e, nusikalstamumo ir nesaugumo lygiai. Kad Venezuela susitvarkytų su šiomis problemomis, reikia susitarti su opozicija dėl tam tikros e, veiklos struktūros. Kai um, savo pareigas pradėjo eiti prezidentas Nikolas Maduro pernai savo inauguracijos kalboje. Jis e, sakė, kad teisės bus užtikrinamos visiems Venezuelos gyventojams. Jis žadėjo sukurti stabilę aplinką visiems. Jis pripažino, kad beveik pusė rinkėjų balsavo už opoziciją ir šiems rinkėjams taip pat turi būti suteikiama galimybė įsakyti savo nuomonę. Raginame vyriausybę bendrauti su e, visomis Venezuelos visuomenės grupėmis kad e, būtų atsižvelgiama į e, visuomenės nuomonę. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Dabar suteiksiu žodį ponui Salafranka. Ayer, ayer hemos debatido en este hemiciclo los dramáticos. Vakar vyko diskusijos posėdžių salėje apie padėtį Ukrainoje. Čia turime daug Ukrainos palaikytojų kalbant apie Venezuelą, reikia pasakyti, kad Venezuelos gatvėse stebimas smurtas, jūs kalbėjote apie duomenis, kalbėjote apie smurtą, 20 tūkstančių žmonių nužudoma per met. Venezueloje infliacijos lygis siekia 56 procentus Be to stinga pagrindinių prekių vienoje iš turtingiausių, energetiką turtingiausių šalių. Be to prastėja žmogaus teisų padėtis. Parlamentas nekarta yra šiais klausimais kalbėjęs. Jauni studentai Venezuelos gatvėse žūsta. Matėme dramatiškus vaizdus. Denis Karmon, jis patalpintas į kalėjimą opozicijos politikas Martija Kortina Kašerdo, ponia Talės ir kaip jūs sakėte, komisijos nariai žiniasklaida yra užsipolama, žurnalistai negali dirbti, jie negali leisti žinių, CNN, NTN 24 televizijos kanalas turėjo būti uždarytas. Pone pirmininkė, Venezuela nedaro jokios pažangos. Marija Vageslausės Nobelio premijos laureatas tą sakė. Šie įvykiai iš tiesų prisideda prie padėties prastėjimo ir tą ne aš sakau, tą sako kiti garbus asmenis. Vakar kalbėjome apie Ukrainos žmonių drąsą. Pirmadienį buvau Kijeve ir skaičiau e, straipsnį žymaus teologo kuriame jis kalbėjo apie veiksmų drąsą, žodžio drąsą, įsitikinimų drąsą, taip pat drąsą reikšti savo nuomonę ir tiesą. Tie jauni žmonės, kurie demonstruoja gatvėse ir tie politikai, kurie reikalauja geresnės Venezuelos, nepriklausomi žurnalistai, rodo ir atspindi visą tą drąsą. Valdo Paė, labai drasus asmuo buvo atvykęs pas mus į parlamentą, jam buvo suteikta Sakarvo taikos premija ir jis nėra sužlugdytas baimės, jis kovoja už taiką. Dabar suteiksiu žodį ponui Garsie. Sí, eh, gracias, eh, señor presidente. Dėkuoju pirmininkė. Taip, tikrai tiesa. Kaip, kaip tik pasakė anksčiau kalbėjusieji, Venezuela šiuo metu yra apimta smurto procesų, susidūrimų, netikrumo procesų. Per 15 metų vyko įvairių nesklandumų, tačiau dabar tie susidūrimai ir tos problemos ypač kelia nerimę. Mes matome nerima keliančius rezultatus, trūksta e, įvairių svarbiausių dalykų, tai kelia įtampa ir brutali jėga naudojama iš valdžiaus pusės prieš demokra, de, demonstrantus, nemažai žmonių žuvo, šimtai sužeistų. Tai reiškia, kad mūsų parlamentas negali likti indiferentiškas, turint galvoje tuos įvykius Venezueloje, tą smurtą prieš taikius žmonės, kurie nori geresnės ateities savo šaliai. Tikrai yra, tenka apgailestauti, kad tokie įvykiai vyksta tokie turtingoje energijos šaltinėje šalyje. Draugiško šalis turėtų padėti viena kitai Mes turime pagalvoti apie šeimas, kurios mūsų prašo apginti savo artimuosius. Mes turime apie juos kalbėti, mes turime juos ginti čia Europos parlamente. Europos parlamentas kartais yra labai nutolęs nuo svarbių įvykių, nors ir nori teikti pagalbą. Kadangi esame demokratai, turime pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis, kad galėtume padėti žmonėms. Vyksta svarbus įvykiai, Venezuela yra Kubos agentai, kurie tenais veikia, kurie stengiasi destabilizuoti šalį. Venezuelos žmonės, ir aš jau baigiu savo kalbą, turėtų būti apginti. Mes turime padaryti viską, ką galime, kas mūsų jėgoms, kad galėtume užtikrinti, jog Venezuela taps taiki ir stabili šalis. Dėkoju. Dabar norėčiau paprašyti kalbėtojų laikytis nurodyto laiko. Toliau, ponė Weber, dvi minutės. The reason people started in Venezuela are simple. Kodėl um, Žmonės išeina į gatves protestuoti dėl to, kad vyriausybė visiškai nesima jokių, jokių priemonių, kad apsaugotų savo piliečius, e, dėl to, kad e, stokoja maisto. Ir e, vyriausybė nesima tinkamų priemonių, dėl to 13 žmonių žuvo, daug sužeista, daug žmonių sulaikyta. Dėl e, smurto tikrai daug žmonių prarado gyvybę, daug e, patiria skausmą. Dabar vyriausybės tengiasi pasinaudoti susiklošiusią padėtimi ir opozicija kartu su studentais ir žurnalistais uždaryti į kalėjimus. Reikia pripažinti savo klaidas ir veikti atitinkamai, nes kitos priemonės neveikia ir dėl to žmonės išeina į gatvę. Reikia užtikrinti, kad vyktų e, taikus dialogas, e, kad būtų rastas bendras vardiklis. Kaip e, šio parlamento pranešėja esu susirūpinusi dėl pranešimų žiniasklaidoje, dėl to, kad yra blokuojama žiniasklaida, transliacijos. Daugiau nei 60 žiniasklaidos darbuotojų e, patyrė e, smurtą e, iš policijos ir kitų pajėgų pusės. Reikia užtikrinti, kad tokia praktika nebebūtų taikoma. Prezidentas Maduro ir jo vyriausybė turėtų užtikrinti, kad būtų atkurta stabili padėtis ir kad šią šalį, šalį galėtume vadinti demokratišką. Ačiū. Dabar ponas Tavarėš, pusantros minutės. Ačiū pirminkė. Jeigu esi politinės šeimos narys, nebūtinai tai reiškia, kad turi neremti opozicijos ir daryti ją įspaudimą. Kai kalbėjome apie Meksiką, nieko nebuvo pasakyta šiame parlamente, kai kalbėjome apie Kolumbiją, e, taip pat e, nedaug e, pareiškimų buvo padaryta. Deja, kai panašus įvykiai vyksta Venezueloje, EPP jau reiškia savo nuomonę ir yra teikiama pakeitimų. Kalbama apie tai, kad Amerikos imperialistai visą tai finansuoja. Ar čia rimtai, ar vis dar e, kalbame apie e, Venezuelą kaip e, apie šalį, kurioje nėra opozicijos, kaip apie tokią šalį kaip Janma, pavyzdžiui. Parlamentas turi nuosekliai elgtis, kalbėdamas apie žmogaus teisės ir jų paisimą. Čia yra narių iš Vengrijos ir Bulgarijos ir e, jie taip pat turbūt pritars, kad reikia visiems užtikrinti žmogaus teisės. E, piliečiai turi teisę išeiti į demonstracijas, taikias demonstracijas, Taigi Venezueloje taip pat reikėtų užtikrinti taiką ir stabilumą, nes žmonės gali kovoti už savo teisės, kovoti su skurdu ir daryti tai taikiai. Ačiū dabar ponas Tanok. Pone pirmininkė, iš tiesų aš niekuomet nepalaikiau Čaveso Venezueloje ir diktatūrinio stiliaus Maduro, tačiau ši rezoliucija dėl Venezuelos nėra susijusi su baise ekonomikos politika. Mes kalbame apie žmonių pagrindinę teisę renkti protestus prieš vyriausybę, nesibaiminant smurto. Mes kalbame apie jų galimybę reikšti savo nuomonę spaudoje ir internete. Mano frakcija smerkia 13 protestuotojų nužudimą vyriausybės pajėgų. Mes užjaučiame jų šeimas. Reikia ištirti šiuos žučių atvejus. Reikia patraukti tuos, kurie yra atsakingi atsakomybę. Maduro buvo išrinktas demokratiniu būdu, tačiau žiniasklaida yra cenzuruojama ir tai kelia didžiulę grėsmę demokratiniams pagrindams. Padėtis Venezueloje yra pavojinga. Iš tiesų Venezueloje nužudimų skaičius yra labai aukštas. Dabar nekontroliuojamos vyriausybės grupuotės aktyviai veikia. Opozicijos lyderis Lopes buvo e, sulaikytas. Ir Iš tiesų padėtis gali tapti nevaldoma ir prieartėti prie pilietinio karo padėties. Prezidentas Maduro veikia kaip jo pirmtakas, kaip Kubos Kastras, Kastro. Ir jis turi paleisti opozicijos atstovus, jis turi paleisti sulaikytus studentus, taip pat reikia nuginkluoti tas grupuotės. Aš skatinu pilietinę visuomenę užtikrinti jiems daugiau galimybių pasisakyti, taip pat reikalauju panaikinti bet kokius apribojimus žiniasklaidai. ES turi padėti ir reikia užtikrinti tikrą demokratiją toje šalyje. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Žiuber. Vieną minutę. Ačiū. Iš tiesų, 2002 metais matėme tą pačią padėtį. Buvo kalbama apie fašistų grupių suplanuotą perversmą, taip pat ir JAV demokratų suplanuotą perversmą. Dabar matome panašius vaizdus e, - destabilizavimas, žmonių žudimas 2002 metais žmonės buvo žudomi e, panašiai. Iš tiesų nereikia būti labai išmintingam, kad suprastum, kad tuo yra suinteresuota ne Venezuelos vyriausybė. Mes čia kalbame ne apie Venezuelos laisvę. Yra kurstomas smurtas. To negalima leisti bet kurioje konstitucinėje šalyje. Parlamento dauguma mano, kad Venezuelos pasirinktas kelias sudomino tarptautinės įmonės. Buvo bandyta įvykdyti perversmą, o tą finansuoja dešinieji. Ačiū pirmininkas, dėkoju. Dabar ponas Audy vieną minutę. Ačiū pirmininkas. Pirmieji mano žodžiai būtų prašymas jums perduoti e, mūsų padėką tiems atstovams, kurie patekė vyriausiai įgaliotiniai už jos pareikštą pareiškimą dėl Venezuelos. Provyriausybinės grupės labai smurtingai veikia be jokio e, baudžiamumo. Jos nėra smerkiamos, jos nėra nepatraukiamos baudžiamo atsakomybės. Yra žuvusių žmonių, daug sužeistų, daug areštuotų. Tai yra neteis, neteisėti veiksmai. Tačiau laisvė neegzistuoja be saugumo. Laisvė be saugumo yra anarchija, o saugumas be laisvės yra diktatūra. 2013 sausio mėnesį Latino Amerikos e, bendry, valstybių bendryje ir Europos Sąjunga <clears throat> iškėlė tikslus e, siekti bendrų taikių tiks, siekių. Ir šią savaitę Brazilijoje vyko viršūnių sustikimas. Taip, Venezuela yra didžiulė šalis, mes e, net, nėra didžiulė šalis, mes neturime daug ką veikti, bet mes siekiame saugumo šiai šaliai. Kitas kalbėtojas, ponia Gomes. Smurtas prieš demonstrantus Venezueloje jau 15, 50 mirčių atnešė ir šimtai žmonių yra sužeistų ir tai yra tikrai jokių būdų nepriimtina studentai, pilietinės visuomenės atstovai, žurnalistai skundžiasi dėl labai aukšto infliacijos lygio, aukšto nusikalstamumo lygio, maisto stygiaus, dėl nebaudžiamumo, dėl korupcijos. Šie žmonės norėtų laisvai rinktis, laisvai burtis į, susi, į susirinkimus, laisvai protestuotis. Visa, visa tai yra garantuota konstitucijoje, e, užuot, kad prieš juos būtų naudojami ginklai. Venezuelos vyriausybė turėtų būti integruojanti, jinai turėtų kalbėtis su visais vis, Venezuelos visuomenės sluoksniais, ypač su tais, kurie jaučia didžiausią nepasitenkinimą. Būtina nuginkluoti sukarintas grupuotės, reikia leisti laisvai burtis, laisvai protestuoti, laisvai pasisakyti žurnalistams. Būtina sugražinti stabilumą šalyje, būtina, kad prezidentas pateisintų žmonių lūkesčius. Kitas kalbėtojas, ponas Huntis, vieną minutę. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι εξελίξεις και η κατάσταση. Mes visi puikiai žinome, kokie yra įvykiai Venezueloje, kas vyksta Venezueloje. Mes tai žinome ne tik iš žiniasklaidos, žiniasklaidos, nes žiniasklaida labai palankiai visa, viską nušviečia e, vyriausybės, palankiai vyriausybės naudai. Ir ta e, informacija yra pakankamai iš, iškreipta. Mes žinome, kokia yra tikroji situacija Venezueloje. E, iš kitų šaltinių mes žinome, kas buvo padaryta, kokie įvykiai įvairiose srityse, socialinėse ypatingai srityse. Šioje šalyje vyko rinkimai, bet mūsų parlamentas negali sutikti uh, tų išpolių ir to smurto, kurį Vesinėlos e, valdžia daro prieš e, Vesinėlos visuomenę. Yra milinosios kortelės klausimas, ar sutiktumėte į jį atsakyti, prašom. Simple. Eso no cierto que hay mucha violencia en. Ar nėra taip, kad e, Karakase yra daug smurto ir daugumos vyriausybė jį remia. Ar atsakytumėte? Aš manau, kad aš jau jums atsakiau. Taip, yra smurtas. Nežinau, iš kokios šalies jūs sugrįžote, iš, ar iš kokios šalies jūs pats esate. Bet aš tik noriu Jums patvirtinti be abejo, kad vyksta smurtas. Yra daug, daug e, mirčių ir suži, sužeistų žmonių. Mes žinome tos faktus apie smurtą. Jeigu jūs norite žinoti, iš kur tas smurtas kyla ir kokie yra tikslai to smurto, aš galėčiau pasakyti, turėčiau pasakyti, kad Vesenela yra demokratiška šalis ir šiuo metu jinai bando apsiginti nuo išpolių prieš demokratiją ta šalis turi daug naftos ir aš tik noriu pasakyti, kad mūsų parlamentas turi, turi paremti Venezuelo žmonės. Kitas kalbėtojas, ponas Mato Adrover, vieną minutę. Ačiū pirminkė. Smarkiu, kad tiek daug nekaltų žmonių miršta ir yra sužeidžiama. Venezuelos žmonės tiesiog nori gyventi taikiai ir laisvai, be smurto ir be grėsmių, be grasinimų. Ir jie turi teisę. Jie turi teisę turėti pagrindinių maisto produktų, turi teisę išeiti į gatvę, kad jų ten nežudytų, kad jų neuždarytų į kalėjimus už demonstracijas, kad vyriausybė paisytų jų konstitucinių teisių ir nebūtų nebaudžiama. Uh, kaip šiuo metu yra. Mes neturėtume žiūrėti į kitą pusę, turime atkreipti dėmesį tai, kas vyksta Venezueloje ir pasirūpinti jos piliečiais. Ačiū, ponius monai. Dabar e, pradedame spontaniškų pasisakymų sesiją. E, yra įsirašę daug norinčių kalbėti, taigi prašysiu laikytis kalbėjimo laiko. Pirmiausia, e, ponas Kalan. Ačiū, pirmininkė. Leiskite man pareikšti savo užuojautą ir palaikyti dešimtis žmonių, kurie prarado savo gyvybę, tūkstančius su tų, kurie buvo sužeisti ar kankinti. Manau labai svarbu, kad protestų Venezueloje neužgoštų revoliucija Ukrainoje. Abu įvykiai yra svarbus. Šios masinės demonstracijos yra įtikinimas atsakas autoritarizmui, korupcijai, taip pat pagrindinių maisto prekių stygiui bei saviraškos laisvės apribojimui. Aš manau, kad prezidentas Maduro turi prisimti visišką atsakomybę už šiuos tragiškus įvykius. Jis turi nuginkluoti pro valstybinės ginkluotas grupuotės, taip pat turi užtikrinti žodžio ir žiniasklaidos laisvę. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Toliau ponas Eturgais Sangūro. Gracias, señor presidente. Permítame lo primero. Ačiū, pirmininkė. Leiskite man pirmiausia pasveikinti Venezuelos, e, iš Venezuelos atvykusius svečius į parlamentą. Patikėkite manimi, mus labai skaudina tai, kas vyksta šioje didžioje šalyje. Deja, e, Venezuela išgyvena dramatiškas įvykius. E, Maduro vyriausybė vykdo genocidą, žmonės yra baudžiami, uždrausta žodžio laisvė, opozicija yra persekiojama, žiniasklaida yra persekiojama, ypač tie žurnalistai, kurie kritikuoja vyriausybę ir valdžia žudo savo šalies žmonės. Maduro vyriausybė yra atsakinga už šiuos įvykius. Parlamentas turi pasmerkti Maduro vyriausybę už jos vykdomą politiką. Mes turime palaikyti Venezuelos žmonės, kurie reikalauja teisingumo, demokratijos ir laisvės. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponia Bilbao Barandika. Gracias, presidente. La situación... Ačiū pirmininkė. Padėtis Venezuela yra tikrai rimta. Ten nemažai minčių, dėl kurių mes apgalėstavome ir smerkėme kaltininkus. Vyriausybė persekiojo demonstrantus ir rengė išpolis prieš spaudos ir išiškos laisvę. Būtina e, tarpininkavimo, būtina suteikti pagalbos, būtina uh, užmėgsti testinį dialogą tarp vyriausybės atstovų ir opozicijos, būtina siekti taikaus konstitucinio uh, rezultato, konstitucinės išeities iš šios sudėtingos situacijos. Reikia, kad Venezuela sugrįžtų prie žmogaus teisių laikymosių. Negalima palikti vienų Venezuelos žmonių. Jeigu nieko nebus daroma tokioje situacijoje, jinai, jinai sukels tolesnį ekonominį ir socialinį chaosą. Mes negalime nieko neveikti. O dabar suteiksiu žodį poniai Zaborskai. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Šioje diskusijoje norėčiau pabrėžti, kad Venezuelos prezidentas, ankstesnis prezidentas Hugo Čavės, sakė, jog socializmas yra kelias į geresnį pasaulį. Ir Europos komisijos pirmininkas ir tarybos atstovai apibūdino įvykius Venezueloje kaip tokius, kuriuos jie norėtų paremti. Jeigu pažiūrėtume į dabartinę situaciją šalyje, matome, kad šalis išgyvena socialinę ir ekonominę krizę. Išaiškos laisvė, laisvė protestuoti, e, visos šios laisvės yra mm, pažeidžiamos šiuo metu. Gerbiamas pirmininkė, mes matome, kad vyksta didžiulė demokratijos erozija, vyksta vis stipresnis, stipresnės autoritarizmo apraiškos. Mes turėtumėm reikalauti politinio dialogo ir pasmerkti smurtą. Smurtas prieš studentus yra nepriimtinas. ir tas, ta, ta neteisybė ir politiniai veiksmai yra nepriimtini. Mes turime reikalauti taikos atkūrimo. Reikėtų, kad vyriausybė padėtų savo šalies žmonėms, nes Venezuela turi teisę į taiką. Venezuelos žmonės, mes esame su jumis. Dabar. Right wing discovering... Ponas Merfi, um, pamirštama apie Iraką, Bahreiną, Kolumbiją. Labai keista. Kalbama tik apie Venezuelą, bendraujama su Junktinėmis Amerikos valstijomis, e, tikintis, kad e, Venezuelos vyriausybė e, žlugs. Čia mes taikome griežto taupimo politiką ir Venezueloje yra labai žemas paprastų žmonių pragyvenimo lygis. E, ten taikoma tokia pati politika, bet e, reikia turėti omenyje e, tai, kaip vyko paskutinis perversmas. Žmonės gali mobilizuotis, jie gali daryti tam tikrą spaudimą, skatinti tam tikrus procesus, prieštarauti tam, kad e, privatus asmenys valdytų e, ištisus ekonomikos e, sektorius ir jie gali laimėti. Ačiū, ponu Merfi. Dabar ponas Tavarėš nori pateikti Milinosios kortelės klausimą. Prašysiu trumpai. Ačiū. Polai, žinote, kad dėl daugelio dalykų sutarėme, bet jūs paminėjote šventus žodžius nuo pasaran ir kalbėjote apie politinės represijas. Ar jūsų nuomonė tos politinės represijos yra pagrystos, ar kaip ir aš manote, kad politinės represijos e, jų e, reikia visuomet atsisakyti pluralizmo ir kitų vertybių naudai? Ačiū už klausimą. Nemanau, kad e, politinėmis represijomis galima uh, sustabdyti tokį judėjimą, kuris šiuo metu vyksta Venezueloje, kovojant prieš smurtą. Manau, kad um, pačioje Venezueloje žmonės mobilizuojasi, kad kovotų už savo teisės. Nemanau, kad šiuo atveju uh, būtų uh, tinkamas atsakas represijos. Manau, kad būtų geriausia, jeigu prisijungtų ir kitos e, visuomenės grupės be studentų ir jau dalyvaujančiųjų. Ačiū dabar ponas Kukan, vieną minutę. Ačiū pirminkė. Padėtis Venezueloje aiškiai rodo, kad autoritarinis režimas negali per ilgai gyvuoti. Kai režimas e, pasitelkia smurtą prieš savo piliečius, areštuoja demonstrantus, pažeidžia žmogaus teisės, tai tikrai nėra klestinčios valstybės požymiai. turi viskas pasikeisti ir žmonės nemato jokios alternatyvos, tik išeiti į gatves ir protestuoti. sunku tokioje šalyje gyventi taikiai. Aukų tikrai yra labai daug, tai smerkiame ir manome, kad Maduro turėtų pakeisti savo veikimo krypti, e, turi vykti nauji e, demokratiniai rinkimai. Ponas Garcijas Ramon. Gracias, presidente. E, Ačiū pirmininkė. Iš tiesų mane stebina demagogija ir šitas dviveidiškumas. Netaip seniai vyko rinkimai Venezueloje tiek prezidento, tiek vietos, tiek parlamento rinkimai. Visus rinkimus laimėjo dabartinė Venezuelos vyriausybė. Taigi aš norėčiau, kad būtų gerbiami šių rinkimų rezultatai. Vietoj togi mes kalbame apie tai, kad bandoma pakeisti rinkimų rezultatus. Žmonės dabar bando pakeisti demokratiniu būdu išrinktą vyriausybę. Iš tiesų, Venezueloje galioja konstitucija, yra užtikrintas galių atskirimas, visos laisvės yra užtikrintos, visą tai kartoja, kas vyko Paragvajoje ir Hondūre. Yra rengiamas vyriausybės perversmas, tą patį stebėjome ir Egipte yra vengiama plėtoti dialogą, kurį siūlo Venezuelos prezidentas. Taigi yra užsipuolama vyriausybė. Nei Merkosuras, nei kitos organizacijos neužsipuolė taip Venezuelos kaip kad mes dabar. Ačiū, dabar ponas Bylan. Ačiū, pirmininkė. Visi mes užduodame tą patį klausimą ar Karakasas taps naujų Kijevo. Šiuo metu vyksta protestai, su protestuotojais yra susidorojama, vyriausybės pajėgos imasi ginklų prieš protestuotojus. Aš norėčiau išreikšti savo solidarumą su protestuotojais ir norėčiau kreiptis į šalies vyriausybę kad būtų sustabdytas smurtas prieš šalies piliečius. Aš raginu šalies vyriausybę gerbti pagrindinės teisės, ypač žodžio laisvę ir žiniasklaidos laisvę. Vyriausybė privalo ginti savo piliečius. Tačiau to daryti pasitelkdama brutales priemonės negali. Aš tikiuosi, kad bus užmėgstas konstruktyvus dialogas su opozicijos atstovais ir kad bus patenkinti pagrindiniai poreikiai. Ačiū toliau, ponas Kelė. Aš labai susidomėjęs seku Venezuelos įvykius, nes ten mano brolis dirbas yra katalikų misionierius, nuo 79 metų jis dirba su skur, skurstančiai žmonėmis. Aš žinau, kad Venezuelos žmonės yra labai puikūs, sąžiningi ir jie tikrai trokšta taikos ir klėstėjimo savo šaliai. Klėstėjimo dėje jie negalėjo sulaukti, vadovaujant šave, Šavezui. Ta šalis iš tiesų buvo labai turtinga, Tačiau šalies ištekliai buvo suteikti tik tai elitui. Iš tiesų situacija yra sunki. E, galbūt dabartinis prezidentas neturi tos charizmos, kurios, kurios turė, kurią turėjo ankstesnė, ankstesnis prezidentas. Tačiau reikia e, gerbti žmonių teisės, gerbti teisės, kurias turėtų turėti opozicija. E, būtina užtikrinti, kad tas, kas bus valdžioje, laikytųsi e, žmogaus teisių ir tikrai pagerintų skurstančių žmonių gyvenimą šioje labai turtingoje šalyje. Ačiū. Dėkoju. Aš atsiprašau, bet mums nebelieka laiko ir dabar jau persime prie baigiamųjų pastabų ir paprašysiu e, pono Šemetos pasisakyti. Ačiū pirmininkė gerbiami parlamento nariai. Baigiant, leiskite man priminti svarbiausius savo pasisakymų punktus. Mes smerkėme netoleranciją, smerkėme smurto naudojimą. Mums kelia susirūpinimą neramumai, kurie tęsiasi Venezueloje, mus liūdina žuvusiųjų skaičius ir sulaikytų studentų ir po politikų skaičius. Vieš, viešoji valdžia turi užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų naudodai savo teisę išaiškos laisvę, susitikimų laisvę ir susirinkimų laisvę. Žurnalistai ir žiniasklaidos atstovai, transliuotojai turėtų mm, būti leidžiami tinkamai vykdyti savo profesinę pareigą. Visi turi turėti laisvę, laisvai išreikšti savo nuomonę žiniasklaidoje. Teisė į laisvę ir išaiška yra teisėta ir protestuotojai turi teisę laisvai demonstruoti. Vyriausybė turėtų užtikrinti ir siekti nuseklaus dialogo, kad būtų galima užkirsti kelią smurtui. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponios ir ponai. Gavau šešis pasiūlymus dėl rezoliucijų. Baigiant šias diskusijas, Bendros diskusijos dabar yra baigtos, balsuosim šiandien 12 valandą. Kitas darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas. Nepalankių oro sąlygų padariniai įvairiose valstybėse narėse.